Chers collègues, nous allons commencer. Mėly kolegos, pradėsime. Norėčiau paprašyti visų susėsti į vietas. Šiandien pirmininkausiu šiam komitetui. Tad norėčiau, kad būtumėte atlaidus man, nes pirmą kartą pirmininkauju. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar kas nors norėtų ką nors e, pridurti prie pasiūlytos darbo tvarkės? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkė yra patvirtinta. Turime taip pat patvirtinti posėdžio protokolą, 2014 rugsėjo 3 protokolą, visi su juo susipažinote, ar būtų kokiu nors pastabų, ar norėtumėte ką nors pridurti, ne. Tuomet ketvirtas darbo tvarkės punktas, pirmininkės pranešimai. Pirmą pranešimą padarysiu angliškai, todėl kad mano dokumentas angliškas. Be... Mokymai skirti lyčių ekspekto integravimui bus organizuojami parlamente spalio 16 ir 19 dienomis. Šie mokymai skirti užtikrinti e, lyčių aspekto integravimui į įvairias politikos kryptis mokymai skirti personalui, politiniams patirėjams, tačiau taip pat ir parlamentarų asistentams. Aleluja. Antrasis pranešimas. 14 metų Nobelio premijos laureatai Jusaf Zai ir Kaila Sartiarti. E, Malala gavo Sakarovo premiją už e, žodžio laisvės gynimą ir ypač už jaunų moterų ir mergaičių švietimo skatinimą. Dabar Pereisime prie kito darbo tvarkės pirmo, tai yra pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių posėdžio rekomendacijų. Aš pati nedalyvavau. Tame posėdėje jame nedalyvavo ne vienas iš e, šio prezidimo narių, tad e, šį klausimą aptarsime elektroniniu paštu ir paskui aptarsime per kitą mūsų susitikimą. Dabar šeštasis darbo tarkis klausimas - moterų ir vyrų lygybė 13 metais, pranešėjas ponas Mark Tarabela. Pridursiu tik tai, kad mes tęsime diskusiją, kurią pradėjome praeitą kartą. Šiandien vyks klausimas šitą temą. Kiekvienais metais FAM komitetas e, parengia pranešimą apie lyčių lygybę Europos e, Sąjungoje. Rugsėjo 24 dieną vyko pirmasis keitimasis nuomonėmis. Ponas Tarabela e, pristatė temas, kurias jisai nori nagrinėti savo pranešime. Šiandien mes išklausysime dvi ekspertės, ponė Ženaveva Tiševa, mano dešinėje, ir ponė Klodija Men, mano kai, kai, kairėje nuo manęs sėdi, kurios kalbės apie lyčių lygybę ir smurtą prieš moteris. Pone Tiševa yra Bulgarijos lyčių lygybės fondo direktorė, pone Klaudija atstovauja Europos profsąjungų konfederacijai. Bet visų pirma žodis ponai Tarabelai pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš neturiu kažko naujo pridurti palyginus su tuo, ką sakiau per paskutinį posėdį apie šį pranešimą. Galiu tik tai pasakyti, kad mes norime, kad parlamentas parengtų tokį pranešimą, kuriame būtų kalbama apie pažangą, bet taip pat ir apie tam tikrus trūkumus. Ir aš norėjau didesnės pažangos šiais klausimais. E, smurtas, lyčių lygybę. At, atlyginimo atotrukis tarp vyrų ir moterų, kalbant apie smurtą, tai gali būti ir fizinis smurtas, pavyzdžiui, šeimoje, bei e, psichologinis smurtas ar priekabiavimas. Tas priekabiavimas kartais e, gali vykti tarp paauglių per socialinius tinklus, turime to neignoruoti, motinystės atostogos, čia kyla problemų jau ne pirmus metus ir mes bandome parlamente siekti kompromiso visų pirma tarp parlamento e, narių. Aišku, yra galbūt kolegų, kurie nori per nelik didelės pažangos, kiti nori, kad lėčiau būtų einama tuo e, keliu, bet aš manau, kad turėtume siekti plataus sutarimo, kad būtų tikrai papildoma nauda ir pažanga moterims. Taip pat e, e, negaliu nepaminėti tėvystės atostogų ir tėvo vaidmens bei atsakomybės e, šitame kontekste, kadangi kiti rinkimai dar negreit vyks, tai e, pacituosiu žaliuosius. Tėčiai irgi yra tėvai. Aišku, turime taip pat kalbėti ir apie krizės pasiekmes lyčių lygybei. Kriz, krizę reikėtų nagrinėti per lyčių lygybės prizmę. Ir e, kalbant apie e, sprendimus problemų, reikia pažymėti, jog dažnai moteris nuo krizės nukentėjo labiau negu vyrai. Ir dabar galvojant apie ekonomikos e, atgaivinimą, taip pat turime galvoti apie moteris nepalikti jų nuo šalyje, todėl kad šitie dalykai liečia absoliučiai visus. Toliau apmokestinimas. Dažnai moteris e, e, nepasirenka e, visos darbo dienos, dirba ne, ne visą darbo dieną dėl būtent šitų problemų, todėl kad e, apmokestinimo e, sistema yra tokia, kad moteris diskriminuojamos ir reikėtų spręsti tą problemą. Toliau e, abortas ir teisė į abortą yra viena iš pagrindinių teisių. Moteris turi teisę į savo kūną ir tam skiriamas atskiras skyrius, taip pat e, privataus asmeninio ir e, profesinio darbo derinimas. Mes kreipsime ypatingą dėmesį smurtui, aš grįžtu prie smurto problemos, tai yra iš tikrųjų labai paplitus plačiai problema, ar, ar, ar fizinis smurtas, ar kitoks. Ir kartais kai, kurio, kai kurie politikai priešinasi šitų problemų sprendimui, kiti kaip tik žengia į priekį. Ispanija buvo minima kaip teigiamas e, pavyzdys. Uh, Policija taip pat buvo šviečiama tuo klausimu. E, turime taip pat nepamiršti ir jaunimo tarpusavio santykių per socialinius tiklu, tiks, tinklus šiame kontekste. Lyčių lygybė turi atsispindėti ne tik tai horizontaliuose klausimuose, e, socialiniai klausimai, užimtumas, kiti aspektai. Ir kuomet priimami sprendimai, kurie gali atrodyti labai naudingi piliečiams, visuomet turime nepamiršti, jog tie sprendimai gali turėti skirtingas pasiekmes skirtingoms lytims. Ir todėl turime į tai atsižvelgti. Na, o dabar aš esu pasiruošęs išklausyti mūsų eksperčių e, šitais klausimais. Manau, kad diskusija bus labai turininga. Dėkoju. Dabar žodis poniai Tiševai, Bulgarijos e, lyčių lygybės e, fondo vadoviai, ponė Tiševa turi išvykti po savo prezentacijos, tad e, klausimų, jeigu turėtumėte jai, juos turėsite pateikti iš karto po prezentacijos. Добър ден на всички! Особено удоволствие и чест е за мен да бъда на тази... Labadiena visiems. Man šiandien didelė garbė ir didžiulis džiaugsmas dalyvauti šiuose klausimuose Europos parlamente, būtent šiame moterų teisų ir lyčių lygybės komitete. Dėkoju organizatoriams, ypač poniai Gabriel, kuri yra labai aktyvi ir intensyviai dirba kovoje prieš smurtą prieš moteris ES ir taip pat konkrečiau kalbant Bulgarijoje. Visų pirma, noriu pasveikinti visus komiteto narius, padėkoti už jūsų pastangas vykstant dialogą tokiomis jautriomis temomis, kaip pavyzdžiui smurtas prieš moteris. Taip pat dėkoju už tai, kad įnešate savo indėlį į pasaulinio lygio politiką kovoje prieš smurtą prieš moteris. Aišku, pažangos yra pasiekta, rezultatai taip pat neblogi, tačiau reikėtų gal labiau visapimančios politikos, reikėtų atitinkamų teisinių nuostatų, kuriomis būtų numatytos sankcijos už smurtą prieš moteris. Aš esu pilietinės visuomenės atstovė ir savo pasisakymę galbūt susitelksiu į tam tikrus mūsų veiklos aspektus, kurie yra susijęs su ES priemonėmis ir teisinėmis nuostatomis, kurios buvo patvirtintos 13-14 metais. Na, man pasisekė, aš dirbu darbą, kuris man labai patinka, dirbu jį iš viso širdies, įdedu visas pastangas. Ir aš esu bulgarė, moteris, beje dar ir teisininkė. Džiaugiuosi, kad galiu laisvai dirbti tokį darbą. Taigi dirbu lyčių lygybės srityje ir kovos prie, prieš smurtą prieš moteris srityje. Manau, kad mes galime padėti moterims, padėti labai konkrečiai. Ir aš irgi stengiuosi konkrečiai tai daryti. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Apžvelgsiu dabartinę padėtį. Visų pirma, pristatysiu kokios pažangos pasiekta šioje srityje, kokia yra dabartinė padėtis, dabartinė sistema. Na, manau, kad ta dabartinė egzistuojanti sistema yra puikus pagrindas tolimesniam darbui ir busimoms priemonėms skirtoms kovoti prieš smurtą, prieš moteris, taip pat siekiant padėti įvairių smurto apraiškų ir nusikaltimų aukoms. Taip pat mes manome, kad ši kova turėtų būti susijęta su platesniu požiūriu, daugia sektoriniu požiūriu. Yra rengiama 2015 metų darbo tvarkė. Taigi tai reiškia, kad netrukus bus patvirtinti būsimų veiksmų tikslai Mes manome, kad lyčių lygybė ir kova su smurtu prieš moteris turėtų būti integruoti į tuos tikslus. Beje, Pekino proceso peržiūra taip pat šiuo metu vyksta. Norėčiau pabrėžti Stambulo konvencijos įgyvendinimo svarbą Daug šalių ratifikavo šią konvenciją ir, man atrodo, labai svarbu būtų paspausti tas ES šalis, kurios dar nepas, neratifikavo šios konvencijos, taip pat paspausti kitas trečiasias šalis, kurios nepasirašė ar neratifikavo šios konvencijos. Malta, Švedija jau padarė visą darbą iš savo pusės, taigi tai puikus pavyzdžiai, sėkni pavyzdžiai. Aišku, daug lemia ir socialinis, ekonominis kontekstas. Bulgarijoje moteris dažnai kenčia nuo socialinės atskirties dėl įvairių aplinkybių. Taigi, tokios konvencijos kaip Stambulo konvencija ratifikavimas yra tikras prioritetas. Ir um, vykdomi ir moksliniai tyrimai, manau, tai bus puikus pagrindas tolimesniam darbui. Kalbant apie ES duomenis, mes juos jau turime. Bulgarija daugmaž atitinka vidurkį, tačiau paslaugos moterims skirtos nesusilaukia pakankamo finansavimo. O kartu moteris yra ta grupė, kuriai patiria didžiausią smurto grėsmę. Jeigu nebus imtasi skubių priemonių, problemos, egzistuojančios problemos galėtų dar pagilėti. Taigi reikėtų paskatinti Bulgariją imtis daug gilesnių ir griežtesnių priemonių. Šios rezultatus ir duomenis dar papildo ir nuolatos gaunami nauji duomenis, naujausi duomenis. Taip pat reikia nepamiršti, kad smurto formos nuolatos kinta. Taip pat įtakos turi ir migracijos procesai, tai irgi yra papildomų grėsmių ir pavojų šaltinis. Tačiau mes neturim pakankamai išteklių užtikrinti prevencijai imigrančių moterų aplinkoje, kad pavyzdžiui iš trečiųjų šalių imigruojančios moteris um, na, būtų tinkamai apsaugotos. Tačiau dabar norėčiau grįžti prie šiek tiek teigiamesnių dalykų. mūsų šalyje yra puikiai partnerystė su vyriausybė. Turime labai gerą ir gerai veikiantį įstatymą skirtą kovai su prie, smurtu prieš moteris ir su būtiniu smurtu Policija taip pat renka savo statistiką. Buvo išduota virš 2000 apsaugos orderių moterų atžvilgių. Taip pat nevyriausybinės organizacijos vaidina labai svarbų vaidmenį, ypač padedant nukentėjusiams moterims atlikti visas reikiamas administracinės procedūras ar apginti savo teisės teisme. 2014 metais šis įstatymas buvo nominuotas uh, pasaulinio lygio konkurse ir netrukus turėtų būti įteiktas jau laimėtojo prizas. Labai džiaugiamės, kad galbūt tai bus mūsų įstatymas. Kalbant apie baudžiamosios teisės rytį, čia pažanga daug kuklesnė. Naujasis baudžiamosios teisės kodeksas dar nebuvo patvirtintas nors jo, protek, jo projekte buvo numatyta papildomų priemonių, papildomų nuomaudų už smurtą prieš moteris, visokių formų smurtą prieš moteris. Ir e, čia mes irgi vykdėme tam tikrą iniciatyvą, Taip pat nuo 2004 metų jau buvo sukurtas ir veikia moterų žmogaus teisių mokymų institutas. Įgyjome per dešimt metų daug patirties, pasiekime puikių rezultatų ir tikslas šio projekto yra mokyti Centrinės Afrikos, tačiau taip pat ir Azijos ir Šiaurės Afrikos teisininkus, specialistus informuoti juos apie būtent smurto prieš moteris aspektus, taip pat apie aspektus susijusius su mokymais ir užimtumu. Taip pat kalbant apie apsaugą ir prevenciją. Taip pat mes remiamės ir jungtinių tautų šios ryties dokumentais ir ES teisės aktais. Jau suteikėme mokymus e, ir šimto specialistų iš 20 ES ir ne ES šalių, iš kaimininių mūsų šalių, taip pat iš Kazakstano, iš Uzbekistano ir kitur. Šie mokymai iš pradžių buvo sumanyti kaip e, mokymai skirti centrinės Europos e, specialistams, tačiau vėliau pasirodė, kad tikslinga būtų išplėsti, tai ir buvo padaryta, ir į mokymus įtraukti specifiniai aspektai aktualūs būtent toms ir kitoms šalims. Tai puikiai iniciatyva. Ja, labai džiaugiamės. Štai kaip tik ir fotografija vieno iš mokymų dalyvių Mokymus veda tiek centrinės Europos, tiek vakarų Europos, tiek JAV mokytojai, dėstytojai. Jeigu jūs tai domintų, galėčiau pateikti daugiau detalių. Ir teisininkai praėję šios mokymus gauna atitinkamą diplomą. jau ketvirtoji laida šių mokymų vyksta. Mes informuojame, kaip geriau atsižvelgti į moterų gynimo aspektus. Čia matote keletą pavyzdžių, teismo bylų, taip pat ir žmogaus teisų teisme. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiaujame su jungtinių tautų atitinkamų komitetų. Mūsų veiksmų pagrindas yra šios ryties protokolas. Daug dėmesio skiriame būtiniam smurtui, taip pat susitelkiant ne tik į moterų apsaugą, bet ir vaikų apsaugą. Turėjom vieną žymų atvejį. Gambijos vienai pilietiai prireikė mūsų apsaugos, taip pat ir jos vaikams. ir buvo skatinama geriau panaudoti egzistuojančias ES teisės priemonės, teisinės priemonės šioje srityje. Kalbant apie neprivalomąjį protokolą, tai pagal jį komiteto nuomonė yra pripažįstama, tačiau Mes susidurime su sunkumais. kai norime iškovoti kompensacijas nukentėjusiosioms moterims, nes e, komitetas priima rekomendacijas, o ne, pavyzdžiui, teismo sprendimą kaip Strasbūro teismas. Ir čia aš kalbu apie kompensacijas e, arba pačioms nukentėjusiams moterims arba jų šeimos nariams. Smurtas prieš moteris, prieš silpnąją lytį nėra sritis, kuri patenka tiesiogiai ES kompetencija, bet gal reikėtų tai padaryti tam, kad teismo procesai galėtų vykti ES teisingumo teisme. pavyzdžiui, vienos nukentėjusiosios, ar teisingiau netgi mirusios dėl smurto moters motina, pradėjo tokią iniciatyvą ir taip pat e, tai prisideda prie tos platesnės iniciatyvos siekiant e, konvencijos ratifikavimo. Reikia stiprinti ar kartais netgi naujai sukurti bendradarbiavimo instrumentus tarp įvairių šios ryties komitetų. Turime sukūrę organizacijas, kurios kovoja už moterų teisės, taip pat 11 Bulgarijos miestų buvo atidaryti irgi šios srities centrai. Kovojame prieš būtinį smurtą ar smurtą šeimoje, tačiau taip pat prieš smurtą prieš Romų moteris, taip pat prieš imigrantės moteris, kitų tautin, tautybių atstovės moteris, taip pat prieš smurtą prieš neįgaliuosius ir taip pat kovojame prieš apipjaustimą. Taip pat bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis. Yra alijansas, konsultacijų centrai 11 Bulgarijos miestų, ką tik matėte žemėlapyje. Aišku, finansavimas toli gražu nepakankamas mūsų šalyje šiai temai šiems klausimams. Tačiau darome, ką galime. kokiegi yra mūsų iššūkiai, mūsų tikslai. Dabar yra lemiamų permainų momentas. Reikia platesnės, plačiau apimančios strategijos kovai su smurtu prieš moteris. Taip pat apimant visas smurto formas. Turiu galvoje smurtą žiniasklaidoje, smurtą švietimo sistemoje. Mūsų tikslas yra sukurti vadinamąją due diligence sistemą ES. Taip pat tikslas yra pasiekti Stambulo konvencijos ratifikavimo bei patvirtinti atitinkamus instrumentus, kurie užtikrintų konvencijos laikymasi, įgyvendinimą. Taip pat e, siekiame, kad būtų daugiau prevencinių priemonių patvirtinta. Taip pat e, siekiame kovoti prieš paklausą tokių paslaugų, kurios e, kelia tam tikrą priekybos žmonėmis ar priekybos moterimis riziką ar smurto prieš moteris riziką. Taip pat vienas iš mūsų tikslų yra geresnių kompensacijų užtikrinimas nukentėjusioms moterims. Mūsų nuomonė, kol kas valstybės nepakankamai prisima atsakomybę, kai jų pilietės moteris nukenčia nuo smurto ar nuo jų teisų pažeidimo. Būtina užtikrinti geresnė priežiūra to, kaip panaudojamos lėšos skirtos kovai su smurtu prieš moteris. Nes, na, nekarta dažnai netai būna panaudojamos lėšos. Ačiū labai ponai Tyšėvai, sako pirmininkė. Dabar turime keletą minučių, per kurias galėsime užduoti vieną kitą klausimą ir ponė Tyšėva atsakys. Prašom, kas norite paklausti. Ja, il y a une question. Taip, klausimas iš tos pusės. Atsiprašau, gal aš kažko nesupratau, gal praklausiau, nes šiek tiek pavėlavau porą minučių. Iš kur jūs gaunate finansavimą? Ar jūs finansuoja vyriausybė jūsų valstybės, ar um, kažkokie kiti fondai? По отношение на нашата организация, Български център за джендър изследвания, ние съществуваме повече от 15 години. Mūsų tyrimų centras įkurtas prieš 15 metų, jo finansavimas iš privarčių finansavimo šaltinių. Iš privačių, privatus donorai jį finansuoja. Turime e, e, atvirą fondą Budapešte, fondą Ženevoje. Mus finansuoja atviras fondas, Budapešto atviras fondas, Ženevos fondas. E, Aišku, turime taip pat ieškoti ir kitų donorų. Bulgarijoje ir Teisingumo ministerija ir kitos e, žinybos įgyvendina įvairius projektus e, kovos su smurtu prieš moteris rytyje. Mūsų kaip nevyriausybinės organizacijos yra finansuojamos. Mes, mes gauname apie 250 tūkstančių eurų per metus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponė Tiševa už jos pranešimą ir turiu du klausimus jai. Jeigu mes teisingai supratome, ponė Tiševa, jūs norėjote, kad ES darytų spaudimą valstybės narėms, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija. Bet kaip ES gali tą spaudimą daryti? Koks būtų to spaudimo darimo grafikas? Ir, ir kokiu būdu tai gali būti daroma, nes tai čia kalba sukasi apie signalą visoms moteriams ir apie tai, kad ES realiai E, sprendžia tas e, problemas, bandydama e, pagerinti padėtį ne tik tai vien moteriams, bet ir jų šeimos nariams ir, vis, ir visos visuomenės padėtį. Jūs taip pat kalbėjote apie smurtą, tačiau manau, kad šiame kontekste prevencija yra e, svarbiausia savoka ir prevencija turi būti taikoma nuo pat jaunų dienų. Ar jūs užsimate prevenciją ir kokių iniciatyvų įgyvendinate e, šioje srityje, švietimo e, srityje, šviečiant ypač e, jaunimą nuo kiek įmanoma ankstesnės stadijos. Kitas dalykas, į kurį atkreipiau dėmesį klausydamas į jūsų, yra tokia tema, kuri tampa vis svarbesnė, tai yra moterų pabėgėlių apsauga. Mes vis dažniau susidurime su problemomis šioje srityje, ne tik tai iš ties išorinėmis sienomis esančios valstybės, Bulgarija, Malta ar kitos susiduria, bet ir kitos valstybės ir turime pagalvoti apie moterų pabėgėlių integraciją mūsų visuomenėse. Tai yra tema, kuri turėtų būti giliau nagrinėjama FAM komiteto Tai turi būti daroma todėl, kad ES vis labiau įsisamoninama, kad reikia bendros migracijos politikos, o šitos politikos platmeje moterų vaidmuo turi būti e, pabrėžiamas, jo svarba turi būti suprantama, kaip ir kitų politikų kontekste e, moterų e, dimensija ir vaidmuo. Ir dar kartą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Да, ще адресирам вашите въпроси. Taip, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, tokia tvarka, kaip jie buvo pateikti. Dėl Stambulo konvencijos, aišku, ES čia gali būti pavyzdys, jeigu prisijungs prie tos konvencijos. Bet kol kas labai mažai ES valstybių narių ratifikavo šią konvenciją pirmasios valstybės ratifikavusios šią konvenciją nepriklausė Europos Sąjungos, yra ne Europos Sąjungos narės. Labai sunku įtikinti valstybių e, vyriausybės, kad reikia eiti šituo keliu. Ir valstybės, mūsų valstybės narės neskuba to daryti. Aišku, tos valstybės, kurios jau ratifikavo konvenciją, trečiosios valstybės, galėtų inicijuoti diskusiją šito klausimo ir Europos Sąjungoje. Ir galbūt būtų įmanoma šitos klausimus aptarti plačiame kontekste, kalbant ir apie smurtą prieš moteris, apie aukų teisės, apie teisminius procesus. Europos Sąjunga nėra pakankamai įsipareigojusi moterų gynimo srityje. Tokie įsipareigojimai kaip tik tai labai padėtų ir tokioms valstybėms kaip Bulgarija greičiau ratifikuoti tą e, konvenciją. Mes siekiame, kad mūsų parlamentas ratifikuotų jau, jau dabar tą e, konvenciją. Mes norime sukurti palankias sąlygas e, mes turime siekti, kad e, būtų stiprinamas bendradarbiavimas tarp įvairių fondų ir nevyriausybinio organizacijų dirbančių šioje srityje, kad jos darytų spaudimą vyriausybėms. Taip pat svarbu būtų įtraukti švietimo programą į uh, mūsų, mūsų veiksmų planus, nes negalime susitaikyti su tuo, kad moteris ne, nežino savo teisių. turime pradėti nuo prevencijos, nes jeigu e, vyksta teisminiai procesai ir, ir kalbame apie sankcijas, tai reiškia, kad mes iki tol jau toleravom smurtą ir nieko nedarėm. Šios problemos yra aktualios Bulgarijai. Mes e, parengėme klausimyną, kurį platiname tarp moterų pabėgėlių. Jos nori kalbėti ir aš manau, kad būtų gerai parengti harmonizuotą dokumentą tokio pobūdžio. Aš manau, kad Bulgarija čia galėtų parodyti e, kelią, kur reikia eiti. Dėkoju. Dabar žodis poniai Bilbao Barandika, o paskui dar du klausimus galėsime pateikti. Sí, gracias. Eh, de manera breve. Labai ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti už pristatymą, tačiau norėjau dar ir paklausti, Jūs labai rimtai dirbate, jeigu gerai suprantu, kovojate už moterų lygybę ir su smurtu prieš moteris, dirbate su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir aš manau, kad viena iš problemų Europos Sąjungos lygių, bent jau kai kuriuose šalise, yra ta, kad e, manoma, kad smurtas artimoje aplinkoje yra asmeninis reikalas, ne viešas reikalas. Uh, norėčiau paklausti, ar vyksta kažkoks bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, ar kūriamos programos, kurioms skiriamos atitinkamas biudžetas, ar kovojama vyriausybinių lygių su smurtu ir ar bandoma užtikrinti lygybę vykdant švietimą, rengiant mokymus e, valstybinių institucijų darbuotojams. Taip pat norėjau paklausti, ar turite moterų institutą savo šalyje, nes daugelėje šalių būtent moterų institutai vykdo tokias e, lyčių lygybės programas, kovos su smurtu programas. Baskų krašte taip pat 2005 metais patvirtume vyrų ir moterų lygybės įstatymą, kuriuo užtikrinti siekiama lyčių lygybę ir lyčių aspektų integravimą. Taigi norima sukurti gerą instrumentą, gerasis praktikas europinių lygių. Ačiū. Да, считам направо, за да отговоря, че трябва и да се даде знака и, и от европейски. А, за, за, за, защо? Taip, aš iš Manau, kad ES turi nusiųsti atitinkamą signalą. Bulgarijos atveju tai mes neturime įstatymo e, dėl lyčių lygybės. Mes e, dėjome pastangas, kad toks įstatymas būtų priimtas, tačiau įstatymo projektas niekuomet nebuvo pasiekęs antrojo svarstymo stadijos. Toks e, įstatymas iš tikrųjų padėtų išspręsti uh, daugelį problemų. Kita vertus, mes neturime specializuotų institucijų užsimančių šituo klausimu. Turime tam tikrų konsultacinio pobūdžio e, institucijų, e, darbo ministerija, socialinės politikos departamentas yra, kuris e, iš dalies užsima lyčių lygybės klausimais. Net jeigu mes manome, kad tai netitinka minimalių direktyvose numatytų reikalavimų ir jog tos egzistuojančios struktūros nėra pakankamos. Ir, ir, ir, ir tai reikštų, kad Bulgarija ne, neperkelia iki galo direktyvos, tad lieka tikrai problemų e, šioje platmėje. kalbant apie smurtą prieš moteris, yra rengiami veiksmų planai ir juos rengia ministerijos, remdamosi jau primtų bendruoju biudžetu, tačiau nėra skiriama atskira eilutė lyčių lygybei. der Form gesprochen. Ich denke mir, es gehört physische, psychische, aber natürlich auch sexualisierte Gewalt dazu. Ir reikia kalbėti apie įvairias formas smurto, reikia kalbėti apie fizinę, psichinę, fizinį, psichinį smurtą, tačiau taip pat ir seksualinį smurtą. Taip pat reikia užtikrinti terapiją moterims nukentėjusiams, nes yra moterių, kurios patyrė seksualinį smurtą daugelį metų, kurios labai smarkiai traumuotos Ir pas mus, pavyzdžiui, ne vienerius metus tokios moteris gauna mm, psichologinę pagalbą, o kaip pas jūs? Да ви отговаря, ще се позова направо на случая, който, един от случаите, който защитих. Pateiksiu pavyzdį. Tai buvo vienas atvejis konkretus byla. Jauna mergina gyveno provincijoje, kaime. Ji nukentėjo nuo seksualinio smurto. Ji nusprendė apginti savo teisės, atvyko su savo motina, na, bet jos nusprendė, kad um, prievartautojas išsisuko labai lengvai, praktiškai nebuvo jokios nuobaudos. Bet tokiu atveju labai mažai mes turim galimybių ar priemonių padėti tokiems, tokiems, žmon, tokiems moterims. Jeigu pačios moteris nesikreipia, dėja praktiškai iš vis neįmanoma padėti. Ir aišku, šita mergina labai pašlyjo jos psichinė sveikata po šio atvejo ji norėjo gauti vienokią ar kitokią kompensaciją. Taigi mes e, pateikėme ieškinį teisme, tačiau kol kas iki šiol nebuvo suteikta jokia kompensacija, joks žalos atlyginimas. Taigi kol kas jokių rezultatų nedavė šios pastangos. Mes turim tikrai daug funkcijų, daug užduočių, bet visada stengiamės padėti aukoms nes aukoms tikrai reikia terapijos, reikia net gydimo gal. Deja, šita problema dar nėra iki galo įsisamoninta, nėra iki galo suprasta ir nėra pakankamai priemonių kovai su šitokiais dalykais. Ačiū, sako pirmininkė, paskutinį klausimą užduos Besiriba ir jo. Taip, ačiū pirmininkė. Labai ačiū už pristatymą. Norėjau sužinoti, kokia jūsų nuomonė arba kokia buvo įtaka Bulgarijoje direktyvų, kuriuos esame patvirtinę čia, e, čia komitetuose ir viena iš direktyvų yra Europos apsaugos orderis EPO, jis skirta aukų gynimui, o kita direktyva yra nusikaltimo aukų um, apsaugos direktyva ir joje yra atskiras skyrius um, skirtas smurtui prieš moteris, seksualinis smurtas, psichologinis smurtas, fizinis smurtas, smurtas šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje. Taigi, norėčiau sužinoti, ar moteris yra ginamos Europos Sąjungoje, visoje Europos Sąjungoje, sakykime, šiuo atveju, kurį jūs minėjote, auka jokios apsaugos nesulaukė, e, prievartautojas liko nenubaustas. Mano minėtas direktyvas reikės gyventi 2015 metais. Ar manote, kad jūsų šalis pasirengusi jas įgyvendinti? Ačiū. Да, благодаря за този интересен въпрос. Що се касае да до хармонизиране. Ačiū labai, tikrai labai įdomus klausimas. Kalbant apie direktyvas ir teisinės nuostatas bei teisinių nuostatų derinimą, mes esam patvirtinę kovos su būtiniu smurtu įstatymą. Ir siekiame, kad teisėjai tinkamai nuosekliai teis, taikytų šio įstatymo nuostatas atitinkamos bylose. Mes manom, kad teisėjai bus pasiruošę pradėti taikyti ir tas nuostatas teisinės, kurios išplaukia iš europinių direktyvų. Ir kad teisiniuose procesuose tai bus užtikrinta. Manau, nebus problemų. Na, Tik lieka tikėtis, kad um, tų teisinių nuostatų taikymas duos ir kažkokios apčiopiamos naudos tiek bulgarių, bulgariams moteriams nukentėjusiams, tiek uh, imigrantams nukentėjusiams. Mes turime jau pavyzdžių, kai Lenkija išdavė apsaugos orderį. Ir aišku, tai gera priemonė. Tačiau vėliau, bet kokiu atveju, atitinkamas apsaugos orderis turi būti dar išduotas ir Bulgarijoje, kad tikrai būtų užtikrinta aukos apsauga. Mes manom, kad tikrai reikia tam tikrų minimalių bendrų normų, bendrų standartų. Ir aišku, į šią direktyvą patenka ir tokios situacijos, kuris išplaukia iš judėjimo laisvės Tačiau manome, kad reikėtų ir harmonizavimo kalbant apie apsaugą ir apsaugos orderius. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodis teiksiu poniai Men, kuri yra Europos profsąjungų konfederacijos atstovė. Jau sėdė, vadovau. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad man sutikėte galimybę pasidalinti savo nuomonę apie lyčių aspekto integravimą viešoje politikoje. Žinoma, visko aptarti neįmanoma, tema labai plati, tačiau aš pasistengsiu kiek įmanoma išsameu pakalbėti per šis man skirtas 15 minučių. Pirmiausia, keletą bendrų idėjų apie lyčių aspektų integravimą, krizę, Europos semestrą, lygybės strategiją ir to, tokį teisėkuros nuovargį apie instrumentus ir apie galimas temas pamastymui. Pirmiausia, lyčių aspektų integravimas yra galingas, stiprus instrumentas. Kai kas galvoja, kad jis nėra toks stiprus, tačiau aš labai gerai žinau, apie ką aš neku. Mes kiekvieną dieną bandome užtikrinti, kad ši koncepcija veiktų. Ir lyčio aspekto integravimas e, turi būti sėkmingas, mums reikia dirbti e, laikantis požiūrio nuo viršaus į apačią. Tai reiškia, kad pirmiausia, vadovybė turi būti užtikrinta ir suinteresuota šios politikos vykdymu. Kiekvienas turi žinoti, ką daro, mums reikia atitinkamų priemonių. Negaliu čia pristatyti visų priemonių, kuris buvo parengtas per e, pastarosius 20 mečius. mečius tačiau pirmiausia minėjome jau mokymus, tai yra vienas iš įrankių, kitas dalykas yra auditas, peržiūra ir kitas dalykas yra biudžetas. Labai įdomu, kad ES lygių lyčių lygybės institutas Vilniuje yra parengęs lyčių lygybės indeksą. Tai nauja priemonė ir taip pat yra strategija, kurią visi turime vykdyti, reikia lyčių lygybės politikos, lyčių lygybės struktūros ir visos šis priemonės turi veikti kartu. Mm, dabar, ką aš turiu omenyje, kalbėdama apie krizę. Čia keletas pastebėjimų, kurie remiasi ataskaita. Ir šioje ataskaitoje, šiame tyrime pateikta duomenų, pagal, iš kurių matosi, kad Krizė sumažino atotrukį tarp lyčių. Yra geresnė situacija, kai kalbama apie atlyginimus, tačiau vis dėlto reiktų kritiškai vertinti ir šį gerėjimą, nes e, nors situacija yra geresnė, tačiau atlyginimai vienodėja dėl to, kad e, Dėl krizės vyrai gauna mažesnius atlyginimus. Tai yra žemesnio lygmens suvienodėjimas. Taigi reikėtų visuose lygmenyse panašių pokyčių. Bet to pastaraisiais metais nevyko lyčių lygybės vertinimas prieš krizinėse priemonėse, kai kalbama apie gelbėjimo paketus ir ten lyčių lygybė nėra vertinama, bet to biudžeto priemonės beveik neegzistuoja ir tokios priemonės per krizę apskritai nebuvo. Be to, dar norėčiau paminėti Eurobarometro 371 apklausą, kuri vyko 2013 metais vasario mėnesį. Europos parlamentas prašė atlikti tyrimą, um, norint sužinoti, ką mano europiečiai apie lyčių ekspekto integravimą krizės metu. Apklausos rezultatai labai įdomus ir būtų labai įdomu atlikti panašią apklausą artimiausioje ateityje. Uh, tiesiog e, tam, kad sužinotume, kaip ES piliečiai vertina lyčių aspektus krizės kontekste. Europos semestras e, Europos semestro kontekste į lyčių lygybės aspektą taip pat bus galima bus atsižvelgta, kalbėjau su pranešėju ir mane patikino, kad um, lyčių aspektas nebus pamirštas, tačiau hm, makroekonominės politikos ir taupimo priemonės vis dėlto yra prioritetinės, socialiniams priemonėms skiriama netiek daug dėmesio, bet to nėra nuoseklumo šalims teikiamose rekomendacijose šiokių tokių pokyčių teigiama linkme yra, tačiau mes dirbame su lyčių lygybės institutu ir pavyzdžiui Austrijoje e, buvo pateikta rekomendacija dėl atotrukio tarp vyrų ir moterų atlyginimo, tačiau kitos šalis jokių rekomendacijų šiuo klausimu negavo, tačiau kitose šalise ta pati problema irgi egzistuoja. Kodėl tik tai Austrijai teikiama atitinkama rekomendacija? Aš to nesuprantu. Bet to pamirštamas socialinis dialogas, kai rengiamos rekomendacijos atskiroms šalims to Europinio semestro kontekste socialiniai partneriai, darbo rinkos veikėjai taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę ir vyriausybės taip pat turi išsakyti savo nuomonės Europos semestro kontekste. Be to reikia socialinių rodiklių, kurie turi būti taip pat išskirstyti pagal lytis, reikia čia dar nemažai ką nuveikti, bet to reikia įverinti socialinį poveikį. Komisijos pirmininkas Junkeris taip pat paragino atlikti socialinio poveikio vertinimą ir aš manau, kad tai tikrai tinkamas kelias e, vertinant lyčių aspekto integravimą į vairias politikos kryptis. Be to žinote, kad turime lyčių lygybės strategiją ir tikimasi naujos strategijos, vyksta konsultacijos šio klausimu, be to vyko diskusijos dėl taip vadinamo teisėkuros nuovargio ir dėl refit E, kol kas atrodo, kad e, dar nemažai teisės aktų nėra iki galo įgyvendinti. Jie buvo patvirtinti per praeitą kandenciją. E, turime užtikrinti motinystės apsaugą, turime užtikrinti atitinkamą moterų skaičių įmonių valdybose taipogi tėvystės ir motinystės atostogas, taip pat buvo pateiktos atitinkamos kitos rekomendacijos skirtos atotrukiui tarp vyrų ir moterų atlyginimų mažinti. Taip pat e, dar lieka neišspręstas klausimas dėl galimybės išeiti atostogų, pavyzdžiui, tėvystės atostogų, motinystės atostogų ar atostogų, kai reikia slaugyti kažkur šeimos narį. E, manome, kad šį klausimą būtina skubiai aptarti ES lygių, ne tik tai nacionalinių lygių. Ir galiausiai su lytimi susijęs smurtas. Turiu čia tris klaustukus prieš mane kalbėjusi. Bulgarijos atstovė tikrai daug apie tai pasakojo ir atrodo, kad yra atitinkama struktūra, tačiau nemažai, ko dar trūksta ir turime visi kartu bendradarbiauti ir siekti išspręsti šį klausimą. Yra konvencija ir ILO ir kitos nevyriausybinės organizacijos dirba kovodamos su smurtu prieš moteris. Taigi, tai nėra išsamus sąrašas, tiesiog pateikiau įvairias mintis. E, pavyzdžiui, kokios priemonės gali būti naudojamos, jaunimo garantija, kodėlgi nepažiūrėti, koks jaunimo garantijos poveikis jaunoms moteriams ir jaunom, jauniems vyrams. Kol kas e, toks pjūvis nenumatytas, tačiau galima atlikti ir tokį vertinimą, kai kalbam apie jaunimo garantijas. Bet to socialinių investicijų paketas e, gali būti įvertintas būtent lyčių lygybės aspektų taipogi galima finansavimą skirti įvairiems projektams, nes tikrai lėšos yra labai svarbus dalykas ir reikia pažiūrėti, kaip jos panaudojamos e, lyčių aspekto integravimui ir kitiems dalykams. Be to, dar lieka nemažai ką nuveikti, yra daug e, meno pamastymums, pavyzdžiui, vyrų vaidmuo lyčių aspekto integravime. Manau, nepakankamai dėmesio buvo skirta vyrams. Be to, turime nepamiršti stereotipų, nes stereotipus reikia peržvelgti, reikia peržvelgti moterų ir vyrų vaidmenis. Galbūt e, čia šiek tiek e, irgi papasakosiu apie vykstančius projektus. Mokytojų profesinė sąjunga vykdė atitinkamus projektus, taip pat Europos žurnalistų federacija nagrinėjo, kaip teisėkuros atstovai vaizduojami spaudoje, televizijoje ir kaip tai atspindi visuomenės stereotipus. Taigi daug įdomių temų, daug įdomių dalykų ir iš tikrųjų iš profesinių sąjungų perspektyvos galėtume pasiūlyti nemažai temų apmąstymams. Be to, labai skiriasi vyrų ir moterų pensijos, turime pasižiūrėti ne tik į atlyginimo atotrukį, bet ir į pensijų atotrukį, taipogi <clears throat> užimtumo tema labai svarbi, turime pažiūrėti į vyrų ir moterų potencialą darbo rinkoje, ką reiškia tas potencialas jauniems vyrams, jaunoms moteriams. Taip pat noriu paminėti STEM profesijas, taip vadinamas, tai yra techninės, su technika, su inžinierija susijusias, su, su mechanika susijęs profesijas, taip pat taip vadinami švarus darbai, žali darbai. Turime panagrinėti įvairias galimybės skirtas vyrams ir moteriams. Be to yra būtina imtis konkrečių veiksmų, kaip ir praeitą kadenciją ir tie veiksmai turi būti bendrai. Ačiū. Dėkoju, dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar klausimai. Labai ačiū už pristatymą. Pristatymas buvo labai įdomus, nors tikriausiai galėjote tik išskirti keletą dalykų, kuriuos turėtume toliau plėtoti. Norėčiau pakalbėti apie jaunimo garantiją. Iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į jaunimo užimtumo iniciatyvas, reiktų ją įvertinti, surinkti atitinkamus nuomenis, nes tokių duomenų pakankamai nėra. Uh, Tai tikrai gera mintis. Turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl atotrukio tarp vyrų ir moterų pensijų. Mes nagrinėjome šį klausimą taip pat ir kalbėtum su Mariana Tyson, nes kai pažiūrėsime į pensijas ir pažiūrėsime į situaciją atskirose šalise ir į šalims teikiamas rekomendacijams, pamatysite, kad tikrai nėra atitikimo ir nieko nedaroma siekiant sumažinti tą atotrukį tarp pensijų. Taigi Marija Tyson minėjo, kad atsižvelgdami į Europą 2020 2020 strategiją turime didinti moterų užimtumą. Tai labai svarbus tikslas, tačiau galbūt e, matote ir kitų sričių, kur mes kaip komisija ar parlamentas galėtume imtis veiksmų. Ir antras klausimas, jūs tarsi tarp kitko paminėjote moterų vaidmenį profesinėse sąjungose. Atrodo, 45 procentai visų profesinių sąjungų narių yra moteris, tačiau e, netaip jau ir dažnai moteris atstovauja profesiniams sąjungoms. Taigi man įdomu, kaip pačios profesinės sąjungos sprendžia šį klausimą. Ačiū. Yeah, thank you for the questions, which... Ačiū, ačiū už klausimą, bet iš tikrųjų atotrukis tarp pensijų ir šalims teikiamos rekomendacijoms. Uh, iš tikrųjų nėra nuoseklumo nei pirmojoje ataskaitoje, nei Europinio semestro kontekste mes profesinėse sąjungose šį klausimą aptarėme ir nuomonės, kaip galima sumažinti tą atotrukį, tą segregaciją tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje Iš tikrųjų, šis klausimas sudėtingai sprendžiamas. Pavyzdžiui, mano amžiaus moteris labai dažnai išeina į pensiją ir um, iš tikrųjų yra nemažai trūkumų sistemoje, neaišku, kaip juos išspręsti. Tačiau jeigu kalbėtume apie atotrukį tarp atlyginimų, jisai atitinkamai yra susijęs su pensijų atotrukiu. Ir galbūt profesinės sąjungos galėtų pasisakyti at, už kažkokias kompensacijas, bet e, tiesą sakant, tai tik tai valstybinė pensija. Dar reiktų nepamiršti ir privačių pensijų fondų. Uh, Ir vėlgi, moteris dažniausiai yra mažiau sutaupiusios senatviai negu kad vyrai. Ir tiesą sakant, šią temą e, reiktų daugiau padiskutuoti, mes tikimės glaudesnio bendradarbiavimo su parlamentu. Kitas dalykas, 45 procentai moterų yra profesinių sąjungų narės, taipogi ten yra atitinkamas atotrukis, visgi moterys profesinėse sąjungose dalyvauja gana aktyviai, vyrai po krizės mažiau dalyvauja ir norime sumažinti šį atotrukį per tiesą sakant, aukščiausiose pareigose profesinėse sąjungose moterų yra mažai. Daugiau moterų dirba padalinių vadovėmis, departamentų vadovėmis. Ten e, galbūt situacija geresnė, tačiau aukščiausiose pozicijose daugiausia yra vyrai ir iš tikrųjų mes negalim čia daug įtakos daryti, tai turi daryti nacionaliniai centrai. Yeah. Dėkuoju, pate, ponė Petie. Very... Ačiū, ponė pirmininkė. Girdėjom labai įdomų pristatymą. Ir išklausiusi šį pristatymą, norėčiau sureaguoti, galbūt pateikti keletą pasiūlymų. Ir aišku, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Na, darbo valandos vis ilgėja, apima ir nedarbo dienas, ir e, vėlyvą vakarą. E, krizė tai dar pablogina, ypač paslaugų sektorėje, kur daugiausiai dirba moteris, taigi jos labiausiai nukenčia nuo tokių aplinkybių. Taigi, mano nuomonė, į pono Tarabelos e, pranešimą reikėtų įtraukti kažkokias rekomendacijas apie tai, kaip užtikrinti tinkamas darbo valandas ir pakankamą savaitinį poilsį, bent jau sekmadienį. Antra, dėl moterų sveikatos susientai su vaikų susilaukimu. Aišku, šios ryties e, klausimai ir problemos turi likti valstybių narių kompetencijoje, tačiau nėra pakankamo palaikymo Ir galiausiai tai kainuoja laiką, pinigus, o rezultatų nėra. Ačiū. Okay, thank you. Yes, working hours. Work... Ačiū labai. Na taip, darbo valandos yra labai opi tema. Profesinių sąjungų požiūrių sunku apie tai kalbėti. Praėjusį pirmadienį mes ne, nepasiekėme sutarimo su darbdavių e, sąjunga dėl naujų darbo valandų nuostatų. Dabar dirbame su komisija. Žinome, kad yra vykdomi dabar nacionalinių lygių įvairūs tyrimai, taip pat ir sveikatos apsaugos srityje, ypač kalbant apie sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų darbo valandas. Mes dėja nugastaujame, kad valstybės narės, aišku, labiau norės išpratesti, pailginti darbo valandas, kad būtų daugiau būdėjimo valandų o tai paprastai nevadinama netgi darbo valandomis. Taigi mums labai sunku dabar, kaip profesinių sąjungų konfederacijai, reko, e, prognozuoti net artimiausią ateitį, laukiame naujo pasiūlymo. Įdomu tai, kad per šias dėrybas buvo tam tikras bendras supratimas tiek iš darbdavių pusės, tiek iš darbuotojų pusės, kad reikia kažkokio bendro sprendimo, reikia daugiau lankstumo Ir aišku, kad tai naudinga ne tik darbdaviams, bet ir patiems darbuotojams, nes kartais, e, pavyzdžiui, patiems darbuotojams reikia laisvo laiko įprastinėmis darbo valandomis, įprastiniu dienos metu, nes jie irgi turi tam tikrų dalykų, kuriuos reikia atlikti tomis darbo valandomis. Bet e, aišku, darbo valandų klausimas yra šiuo metu vienas iš opiausių. Merci, uh, maintenant... Ačiū. Dabar ponia Intvelt. Yes, thank you, Chair, uh, and thank you, Mrs. Mene, for your... Ačiū labai, ponė pirmininkė, ir ačiū ponė Mene už pristatymą. Manau, aš tikrai pritarčiau didžiai daliai jūsų iškeltų rekomendacijų, tačiau leiskit tuo pačiu jūs šiek tiek pak pakritikuoti. Gal, arba teisingiau, gal norėčiau paprašyti, kad profsąjungos uh, savikritiškiau į save žiūrėtų, nes jūs jau minėjote, kad profesinėse sąjungose moterų užimančių vadovaujančias pozicijas nėra daug. Ir profesinės sąjungos ne visada stodavo moterų pusėn, moterų teisų pusėn. Profesinės sąjungos atstovauja dirbančius žmonės. Tokia yra profesinių sąjungų paskirtis. Gerai, viskas gerai. Tačiau kartu tai reiškia kad jūs apsaugote tuos, kurie priklauso jūsų sričiai sistemai, tačiau paliekate už borto tuos, kuries nepriklauso. Ir um, dažnai nepatenka um, jaunimas, moteris, imigrantai, kurie nori patekti į darbo rinką, bet jiems sunkiai sekasi. Pavyzdžiui, mano pačios šalyje daug moterų dirba kaip uh, savarankiškai dirbantis asmenis. Pavyzdžiui, iš namų dirba ar sukuria savo smulkų verslą. tačiau na, jos kartu nėra traktuojamos kaip darbuotojos ir e, kartu jos lieka nuo šaly nuo daugelio sistemų, socialinės blogos, e, pensijų ir taip toliau. Taigi, tokiams moteriams, dirbančioms savarankiškai, labai sunku yra patekti į darbo rinką. Šiuo požiūriu, manau, profesinės sąjungos yra labai konservatyvios. Būtų labai gerai, jeigu būtų pamastyta ir būtų rastos modernesnės išeitis, modernesni sprendimai. Taip pat e, dėl jūsų pozicijos, kalbant apie taupimo politiką. Na, bet jeigu jūs esate prieš taupimo politiką, tai kokios alternatyvos iš profesinių sąjungų pusės? Nes valstybės skola dabar yra didesnė už visą socialinės apsaugos ar švietimo biudžetą ar išmokų biudžetą. Tai netvari padėtis ir nesolidari padėtis. Tai kokios būtų, kokie būtų jūsų pasiūlymai, kaip spręsti šios ryties problemas. Ir galiausiai dėl abortų ir to, kas apie tai buvo pasakyta, tai tarsi nesusijęs su jūsų pristatymu, bet aišku, abortai yra nacionalinės kompetencijos rytis. Tačiau dėl reprodukcinės sveikatos, tai yra sveikatos apsaugos e, dalis ir kaip bet kokis kitas sveikatos apsaugos aspektas, tai patektų ir į mūsų sritį. Taigi, Mano pašto dėžutėje pilna kvietimų į įvairius seminarus, konferencijas, um, kurias rengia Europos parlamentas ir EPP. Ir um, tai, organiz... tai yra sveikatos temoms skirti renginiai. Ir aš manau, kad tikrai yra skandalas, kad kai kurias ES valstybėse užtikrinamas, uh, užtikrinama teisė į abortą moteriams, kitose ne. Ačiū, sako pirmininkė. Prašyčiau visų kalbėti gal šiek tiek glaučiau, nes dar turime nemažai kitų klausimų aptarti. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, kad jie atsakytų į klausimus ir gal susitelkime į tas temas, kurios yra tiesioginės mūsų šios dienos temos. Ir Dar suteiksiu po to žodį keliems kolegoms, įskaitant ir poną Tarabelą. Gal jisai išsakys keletą baigiamųjų, apibendrinamųjų pastabų, nes esate pranešėjas. Taigi prašom, pranešėja. Okay, to to all... Ačiū. Labai sunku atsakyti į visus klausimus, visus aspektus. Dėl taupimo politikos tai yra įtvirtinta įvairiose dokumentuose, patvirtintuose per pastarosius dviejus metus. Mes aiškiname, kodėl mūsų nuomonė tas, ta kolektyvinė taupimo politika 28 valstybėse neduoda tinkamų rezultatų ir mm, netgi dabar aukščiausių ES lygių iki netgi naujojo komisijos pirmininko Junkerio mm, pritarė, kad reikia ir socialinių investicijų paketo į žmogiškosius išteklius, tačiau taip pat reikia investicijų ir į infrastruktūras ir kitas rytis, nes tai sukuria darbo vietas, skatina augimą ir atveria ateities perspektyvas. Na taip, gal per penkias minutės negaliu išsamei išaiškinti, jeigu norite, galėsime po posėdžio pakalbėti išsameu. Mes turime savo investicijų planą, plus 2 BVP procentai didelė dalimi tai privatus būtų finansavimas ir būtų skirtas e, duoti postumį ekonomikos atsigavimui Europos Sąjungoje. Kalbant apie darbo rinką, tai čia to užsima ne tik tais profesinės sąjungos, yra ir labai daug tokių neužtikrintų darbo vietų, trumpalaikių darbo vietų. Tam tikrą prasme mes esame konservatyvūs, taip, nes mes norime, kad būtų užtikrintas e, pilnas užimtumas, užimtumas pilna, pilnu etatu. Mes norime kovoti su neužtikrintų darbu. Ir jau daug dalykų buvo publikuota šiomis temomis, tai beje viena iš svarbiausių mūsų veiklos ryčių. Ir beje, bet koks savarankiškai dirbantis vyras ar savarankiškai dirbanti moteris ES puikiai gali įstoti į profesinės sąjungas ir dalyvauti tikrai neteisinga sakyti, kad profesinėse sąjungose dalyvauja ir yra ginami tik tais pilno tatų dirbantis e, darbuotojai. Taigi mes nesame kažkoks ekskluzyvinis klubas, e, uždaras klubas, mes visada džiaugiamės, kai sulaukiame naujų narių. Ir savo įvairiose grupėse apie tai daug diskutuojame. Aš galiu jums, aišku, papasakoti plačiau apie įvairias struktūras, kokios yra Europos Sąjungoje bet yra netgi, pavyzdžiui, struktūros skirtos bedarbiams, kur svarstomi jiems aktualūs klausimai, tačiau taip pat yra grupės, kur svarstomas e, socialinės apsaugos užtikrinimas. Ir savarankiškai dirbantis yra svarbi visuomenės grupė, taigi tinkama pensija turėtų būti užtikrinta, tačiau tai bus įmanoma padaryti tik per pirmo ramščio pensiją, kur įmanomas perskirstimas Ir aišku, nuomonės kartais irgi išsiskiria, dėja per trumpą laiką negaliu dabar apžvelgti visų įvairių aspektų. Jeigu jūs manot, kad mes esame konservatyvūs, tai kągi, ne pirmą kartą tai girdžiu, pirmą kartą girdėjau 28, prieš 28 metus Vokietijoje ir buvome tada vadinami 20 amžiaus dinozaurais, bet manęs tai nejaudina, manęs tai nežaidžia. Ir aš nemanau, kad e, vien vardan modernumo turėčiau keisti nuomonę kas penkerius metus. Ačiū, sako pirmininkė. Toliau kitas klausimas, ponė Kozlovska. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, aš noriu padėkoti pranešėjai už įdomų pristatymą, nes atrodo, profesinės sąjungos yra tikrai natūralus sąjungininkas kovoje už moterų teisės. Ir mes norėtume, kad profesinės sąjungos būtų tikrai pirmo plano partneris, remiantis mus dėrybose su vyriausybėmis ir kalbant apie moterų teisės ir kovą su smurtu prieš moteris norėčiau paklausti, ar profesinių sąjungų požiūris jūsų nuomonė yra vienalytis, vienodas šiais klausimais, pavyzdžiui, Lenkijoje yra moterų teisų gynimo grupės e, palaikomos e, antikamų lobistų, jos siekia, pavyzdžiui, lankščių darbo valandų moterims. Jų svarbiausias postulatas tada buvo ir yra siekti Stambulo konvencijos ratifikavimo. Moterų lobistai Lenkijoje labiausiai pasisako už kvotų direktyvos įgyvendinimą. Tačiau buvo susiturta labai su dideliu pasipriešinimu iš profesinių sąjungų pusės. Labai daug kas prieštarauja lankščioms darbo valandoms, nors tai padėtų moterims derinti profesinį ir šeimininį gyvenimą. Taip pat buvo daug protestų, protestų kai vyko diskusijos parlamente dėl Stambulo konvencijos. Na, o kalbant apie jūsų minėtas įvairias struktūras profesinių sąjungų, tai jose dominuoja vyrai, o valdančios struktūros profesinėse sąjungose yra išskirtinai mm, vyrų rankose. Tai ar jūs manote, kad tikrai profesinės sąjungos taip globaliai paėmus, bendrai paėmus, tikrai visada yra moterų pusėje ir gina jų teisės? Kągi dar vienas sunkus klausimas. Nežinau, kokia yra padėtis konkrečiai Lenkijoje. Girdėjau šiek tiek apie diskusijas jūsų šalyje vykusias dėl pensijų, bet nežinau, kokios diskusijos Lenkijoje vyko dėl Stambulo konvencijos. Tačiau mano kolegė minėjo, kad labai didelės diskusijos yra dėl lankščių darbo valandų. Nežinau, ar tai yra skirta tam, kad būtų padė... sudarytas geresnės sąlygos derinti darbo su šeimos gyvenimu, bet e, aš žinau, kad yra didžiulis konfliktas tarp e, profesinių sąjungų ir mm, Lenkijos vyriausybės dėl lankščių darbo valandų. Tik tiek, kad tai galiu pasakyti. Dėl kvotų direktyvos buvo patvirtinta profesinių sąjungų konfederacijos deklaracija Taip pat CEP deklaracija buvo palaikyta Lenkijos, e, ponė Reding irgi už tai pasisakė, dalyvavau rengiant ir aš naują direktyvą. Na, mūsų profesinių sąjungų judėjime įmonių vadovaujantis asmenys sudaro nedėlę labai dalį. Nes mes manom, kad mes savo darbę labiau sutelkėme ne į vadovaujančius postus, o į tuos, kuriems reikia realiai apsaugos ir pagalbos, tai yra į šiaip dirbančiuosius. Taigi mes turime tam tikrą kritišką požiūrį į padėtį, tačiau labiau susitelkėme ne į lygybės užtikrinimą vadovaujančių postų srityje. Taip pat e, iš Latvijos beje buvom susilaukę labai dėlės e, nuomonių gausos, nežinau, kad ir Lenkijoje tai taip aktualu. Pone Sirena, prašom. Ačiū, sako kalbėtoje. Aš norėjau pakalbėti apie švietimą, tačiau prieš tai noriu pasakyti, kad esu viena iš tų konservatorių, apie kurias kalbėjo ponė Menė, kalbant apie socialinės teisės. Tai jeigu tai turint galvoje sakoma, kad tai yra konservatoriška, tai tada aš didžiuojasi, didžiuojasi būdama konservatorė. Kalbant apie stereotipus, jūs minėjote, kad yra dvi svarbios rytis, kur jūs pastebėjote tam tikrų stereotipų. Tai yra švietimas ir čia beje buvo nuveiktas nemažas darbas su žurnalistais. Tai aš susitelksiu į švietimą, aukštąjį, šviet... aukštąjį mokslą. Beje, paėmus visą švietimo sistemą, daugiau negu 80 procentų mokytojų mokyklose yra moteris. Ir jos pačios nukenčia nuo tam tikrų stereotipų, nes jas irgi kažkas nukreipia į švietimo sritį dėl to, kad egzistuoja tam tikri stereotipai. Ypač pradinėse klasėse. Ir taigi tos moteris mokytojos jau pačios nukentėjo nuo stereotipų. Kaip jūs įsivaizduojate profsąjungų vaidmenį keičiant tos stereotipus? Kaip užtikrinti didesnį lankstumą ir atsiverimą? Taip pat kaip kitų sektorių partneriai galėtų būti švietimo sektoriaus partneriai ir kaip užtikrinti geresnį profesinį orientavimą vaikams jau ir gan ankstyvame amžiuje, kad jie nebūtų irgi nukreipti pagal stereotipus. Kartais švietimo sektoriaus atstovai mano, kad toks profesinis orientavimas yra neteisingas, nes tai tarnauja tik ekonomikos interesams, bet kaip jūsų nuomonė profesinis orientavimas galėtų labiau prisidėti prie stereotipų naikinimo? Uh, um, Aš manau, kad uh, reikia tokio bent jau, jeigu neilgalaikio, tai vidutinio laiko tarp bendradarbiavimo, uh, ne, ne, švietimo įstaigos turi panagrinėti šitą temą, ją išsigilinti. Sutinku su jūsų nuomonė, kad jau pradinėse mokyklose didžiąją mokytojų dalį sudaro moteris, taigi labai sudėtinga vaikams e, išmokti skirtingų vaidmenų, įvertinti, kaip e, mokytų vyras ar kaip mokytų moteris, bet to vadovėliai yra atitinkamai parašyti, ne visuomet atsižvelgiama į lyčių aspektą vadovėliuose. Taip pat kyla klausimas, kiek glaučiai turime bendradarbiauti su pramonės atstovais, kiek galime kištis ir galbūt kad pramonės atstovai taip pat turėtų turėti savo svarų žodį, kai kalbama apie mokymo programų rengimą. Europos mokytojų profesinė sąjunga dirba šio klausimu ir yra įdomių duomenų, kurias galėčiau pateikti, jeigu norėtumėte. Dėkuoju. Dabar ponia Valina. Ačiū labai diena. Jūs kaip profesinės sąjungos atstovė, ką manote apie tokias deklaracijas, kaip kad buvo Ispanijoje vienas asmuo, e, profesinės sąjungos atstovas, sakė, kad nesamdytų moterų e, nuo 25 iki 35 amžiaus dėl to, kad tuo metu e, moteris yra vaisingiausiame amžiuje. Taigi, jeigu niekas nenori įdarbinti būsimų motinų, kaip mes užtikrinsime pensijas, nes e, be vaikų ir be ateinančios kartos pensijų nebus. Taigi, kaip suderinti savo atitinkamas pareigas moteriai, e, darbuotojai ir šešių vaikų motinai, kaip kad jūs. Iš tikrųjų, e, labai aktualus klausimas yra atitinkamų institucijų nagrinėčių šios klausimus ir vis dažniau pranešama apie moterų diskriminaciją dėl neštumo ar dėl motinystės. Darbdaviai bando kažkaip paslėpti tokią diskriminaciją, tačiau tai tampa ypač aktualu įsidarbinant, būtent įsidarbinant moteris tiesiog atmetamos, joms nesuteikiama galimybė įsidarbinti, tai labai neraminanti tendencija ir nors teisiškai tai draudžiama, gauname vis daugiau duomenų, kad ši sena problema vėl atsinaujino. Taigi turime kovoti su stereotipais, kuriuos galvojome, kad esame nugalėję, tačiau matome, kad tenka prie jų grįžti, tenka grįžti šitos kovo, prie šitos kovos ir turime taip pat bendradarbiauti su darbdavių organizacijomis. Dėkuoju, pana Višnevska, trumpą klausimą pateiks, o paskui e, panas Tarabela pasisakys. Vertimas bus iki e, 18.40, todėl norėčiau visų dar paprašyti kalbėti trumpai. Labai ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Čia nenoriu sudaryti neteisingo įspūdžio kad Lenkijos profesinės sąjungos nesirūpina moterų reikalais, ar kad joms nerūpi lyčių lygybė. Tikrai taip nėra. Problema kitur. Vyriausybė nevykdo tinkamo dialogo su profesinėmis sąjungomis. Arba tas dialogas yra visiškai neveiksmingas, bent jau Lenkijoje jis buvo neveiksmingas. Jeigu pažvelgtume į visus veiksmus susijusius su pensijų reforma, e, su pensinio amžiaus keitimu, dabar pensinis amžius Lenkijoje yra 67 metai ir moteriams ir vyrams, bet jeigu pažvelgtume į gyvenimo trukmę ir į gyvenimo kokybę, tai pavyzdžiui, gyvenimo kokybė ypač kaimo regionuose yra labai žema, mes esame juodajame sąraše. Taigi norėčiau paprašyti kolegos iš Lenkijos nekalbėti visų Lenkijos moterų vardu, nes kai kurios Lenkės mano, kad šeima ir vaikai labai svarbus yra ir ponios Kozlovskos e, nuomonė nebūtinai atspindi visų Lenkų nuomonę. Tai buvo neklausimas, bet e, nuomonė, o dabar žodis ponui Tarabela. Apibendrinimui. Aš e, balsavau už, bet esu vienas. Kągi galiu pasakyti, išklausęs pasisakymus, labai įdomius pasisakymus dviejomis temomis. Na, grįždamas prie smurto temos, tai galiu pasakyti, kad tai yra nuolatinė kova. Ir galbūt mes kalbam apie tai daugiau ar mažiau atitinkamu metu. Aš prisimenu vieną deklaraciją, kuri susilaukė didelio pasisekimo, nes tai buvo labai svarbu simboliniu požiūriu, ne, ne teisėkuros požiūriu. Uh, rašytinė deklaracija buvo viena iš tų retų deklaracijų, kuri susilaukė labai dėlio e, palaikymo narių, nes ten buvo kalbama per ateinančius penkerius metus, o tai vyko dešimtaisiais metais. E, e, pas, pas, paskelbti e, kuriuos nors metus kovos su, skur, e, kovos su smurtu prieš moteris metais. Tad e, Tuo būdu yra tam tikrais metais atkreipiamas dėmesys, e, valstybių dėmesys, nevyriausybinių organizacijų e, ir kitų struktūrų valstybėse narėse į tai, kad tai yra problema ir kad kai kuriais atvejais ta problema yra tabu ir kad e, kai kur net mažiau kalbama šita tema negu kai kuriuose kitose valstybėse. Ir tuo būdu yra padedama tiem, kurie patiria tą smurtą. E, tokia rašytinė deklaracija turi, turi būti e, sėkminga ir todėl aš e, kreipiuosi į kolegas prašydamas jų paramos. Aš manau, kad galvodami apie lyčių lygybę turime visuomet kokia bebūtų projektuojama politika, turime galvoti apie šią dimenciją. Dabar kalbant apie jaunimo garantijas, aš manau, kad šiuo etapu tos jaunimo garantijos yra tik tai e, tam tikros intencijos deklaruotos ir kai kuriuose valstybėse valstybinės struktūros, kurios turi užsiimti šitais klausimais, renkti stažuotės e, ar užtikrinti papildomą e, rengimą jaunimo, laikiną rengimą, kad jie galėtų pradėti tą pirmą e, profesinę patirtį, kol kas dar konkrečiai negyvendinama. Ponas e, Junkeris e, numato 6 milijardus eurų, tačiau tai yra mažai Europos mastu šiai sryčiai. Ir dažnai procesas nevyksta, todėl kad Europos komisija vėluoja ir Dažnai, jeigu tie ar kiti dalykai šiandien konkrečiai negyvendinami, tai būna komisijos kaltė. Todėl aš manau, kad mes e, turėtume daryti viską, kad šita politika nebūtų e, vykdoma pagal žemiausią e, vardiklį. Ir tai turi atsispindėti ir biudžeto skiriamo lygmenių, ir, ir projektų įgyvendinamų lygmenių. E, turėtume siekti, kad lyčių lygybė būtų realiai įtvirtinama, kad neligybės tarp lyčių nebūtų tose srityse. Mano pranešime kaip tik bus kalbama apie tai, kad mes turime naują tam tikrą požiūrį, naują, naują refleksą e, įgyvendinti e, šioje plotmėje. Tai bus ypač pabrėžta mano e, pranešime. Dėkoju. Pone pirmininkė, pirmininkė, dėkoju. Noriu tik tai priminti jums terminus 1-2 gruodžio bus pristatytas e, e, pranešimas, pakeitimų pateikimo terminas 8 e, diena, plenarinėme posėdėje bus nagrinėjamas 15 metais sausio mėnesį. Ces discussions et nous allons passer au point 7, la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes après 2015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 Mes e, jau aiškiai identifikavome šešias ar septynes temas to pranešimo, kuris buvo minėtas. Tačiau, kadangi čia kalba sukasi apie strategiją, tai mes negalime paprasčiausiai apsiriboti tik išvardinimo tų temų. Mes turime e, nustatyti sąsąją tarp seksualinės prievartos, tarp profesinės e, veiklos, sveikatos problemų, su kuriamis susiduria moteris. Kitaip sakant, visi tie, kurie užsima lyčių lygybę, gana greit pripažįsta, diskutuojant to klausimu, jog visos tos temos yra susijusios e, tarpusavėje, kaip tam tikri susisiekiantys indai. E, Ir aišku, mes turime nagrinėti visas tas temas, galvodami apie tai, kad tai tarpusavėje susiję. Aišku, e, darbo rinkoje šie klausimai labai aktualūs, mes turime užtikrinti vienodus atlyginimus vyrams ir moterims, e, taip pat e, turime užtikrinti, kad moteris turėtų lygias teisės vadovaujančiose struktūrose, kad jų teisės šeimoje būtų vienodos, kuomet yra taupama, moteris nukenčia, kuomet taikomas griežtos ekonominės priemonės. Norime, kad tas klausimas būtų nagrinimas taip pat. Moteris ir sveikatos apsauga. Paskutinėje strategijoje šitas aspektas nebuvo pakankamai e, aptartas. E, tas e, aspektas buvo minimas tik tai, na, tarp eilučių tos strategijos, o oficialiai praktiškai nebuvo apie tai kalbama. Čia kalba sukasi apie prieigą prie sveikatos apsaugos, prie sveikatos draudimo. Ir labai svarbu čia yra tai, kaip yra įgyvendinama tar kita politika. Yra dar daug diskriminavimo. Mes e, taip pat nepakankamai kalbame apie tai, kaip Europos Sąjunga mes turime prievalę siekti pažangos. Mes turime ne tik tai kalbėti apie lyčių lygybės politiką, bet turime pripažinti, kad ta politika, kurią mes įgyvendiname, turi būti taikoma e, vis plačiau ir čia atsiranda išorės dimencija. Turime siekti, kad tos nuostatos būtų taikomas ir iš ES ribų. Ir turime e, siekti, kad visame pasaulyje būtų vertinamas smurto poveikis moterims. Turime siekti, kad apie tai būtų kalbama. Apibendrinant, turime pasakyti, jog e, labai aišku, jog pranešimas nepaisant to, kad mes turime ambicingų e, tikslų, neapims visko, kas yra susiję su moters e, padėtimi. Manau, kad mes turime labai aiškiai pabrėžti tuos aspektus čia, kurie ypač aktualūs mums. Dėkuoju, dabar žodis tiems kolegams, kurie norėtų reaguoti į šį pristatymą, ponia Galpets. Köszönöm eh, a raportőrnek is a eh, véleményét. És... Labai ačiū pirmininkė ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuomonę. Aš manau, kad pasirinktas teisingas požiūris šioje srityje, kai kalbam apie strategiją, viskas yra susiję, visos temos siejasi su visomis kitomis. Šis klausimas nėra naujas, ne pirmą kartą jį aptarinėjame. Ši tema tikrai turi ilgą istoriją ir nemažai sąsajų su ankstesniuoju laikotarpiu nuo 2010 metų iki 2013. Norėčiau šiek tiek plačiau pašnekėti šią temą. Jeigu jau kalbame apie strategiją, reikia atsižvelgti į įvairiausias tos strategijos kryptis. Reikia pagalvoti ne tik tai apie priemonės ir apie metodus, reikia pagalvoti ir apie konkrečius faktus. Jeigu yra vertinama darbo rinka, užimtumo situacija, krizė, turime pasirinkti atitinkamą teisingą požiūrį. Bet to yra nemažai neišspręstų klausimų. Kai, kuriuos, kai kurias problemas susijusias su darbo rinka esame įsprendę, tačiau dar daug lieka ir padar, ką padaryti. Nemažai moterų dalyvauja darbo rinkoje, nemažai moterų užima vadovaujančias pozicijas. Uh, tačiau ne visuomet pokyčiai yra teigiami. Yra ir asmenų, kurie išstumiami iš darbo rinkos ar gyvena skurde. Bet to svarbu nepamiršti ir skurdo ligmens, ypač skurdo tarp vyresnio amžiaus moterų. Taipogi turime mažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų pensijų. Apie tai jau kalbėjome šiandien. Be to norėčiau pamatyti rodiklius, pagal kuriuos vertinami mano minėti aspektai. Nemažai kalbėta lyčių lygybės temomis, tačiau būtų įdomu pamatyti konkrečius aspektus, pavyzdžiui, jaunimo garantijų programoje ar pensijų programoje, ką mes norime pasiekti, kokie mūsų tikslai. Mes turime 28 valstybės narės, teisės aktai visose yra skirtingi, situacijos visose skirtingos, tačiau turime nustatyti kažkokius bendrus tikslus ir būtina juos įtraukti į strategiją. Būtina strategijoje nurodyti, kad vyrų ir moterų lygybė, lyčių lygybė gali tapti ekonomikos atsigavimo varikliu krizinėje situacijoje. Tai gali užtikrinti ekonomikos augimą, socialinę įtraukti. Tokie pokyčiai gali turėti tik teigiamų pasiekmių. Norėčiau, kad tai atsispindėtų strategijoje. galbūt nerealistiška tikėtis visiškai užpildyti spragas, visiškai sumažinti atotrukį. Tačiau dabartinė situacija, mano manimu, yra galimybė vaisingai bendradarbiauti. Mes privalome imtis kažkokiu veiksmu, nes moterys atidžiai seka 2015 metų strategiją. Atrodo, kad turime nemažai ir manevro laisvės, tačiau vis dėlto yra numatytas atitinkamas biudžetas ir jį reiktų visiškai išnaudoti, jį reiktų išnaudoti veiksmingai, mes turime pasinaudoti visomis politikos teikiamomis galimybėmis ir jau tada galime pereiti į kitą lygmenį. Pavyzdžiui, galime pagalvoti apie kai kurias privilegijas. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Pane Višnievska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. Labai ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad e, naujoje strategijoje daugiau dėmesio skiriama sveikatos politikai, daugiau dėmesio skiriama moterų sveikatai ir moterų apsaugai bei paramai moteriams. Ypač centrinės ir rytų Europos šalys šioje srtyje turi nemažai problemų. Taigi, manau, strategijoje pasirinko teisingą kryptį. ES kenčia nuo demografinės krizės, taigi 2015 metų strategijoje turime daug dėmesio skirti e, motinystiai, turime propaguoti ir tėvystę, ir motinystę, ir šį aspektą būtina įtraukti ir ruošimą strategiją. Minėjote pensijų teisės, taip pat teisė į negalumo pensiją ir vyrų ir moterų neligybę mm, pensijų srityje. Taip, viską, ką jūs sakėte, visą, ką jūs sakėte, yra tiesa. Lenkijoje šie klausimai taip pat aktualūs, tačiau tai yra nacionalinės kompetencijos sritis. Uh, Padėkite mums apginti moteris, padėkite mums paremti moteris, tačiau nepulkime į kraštutinumus ir nesikiškime į tas politikos sritis, kurios nepriklauso jūsų kompetencijai. Ačiū. Merci beaucoup. Encore d'autres. Ačiū labai. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Gal kolegos iš komisijos norėtų pasisakyti? Prašau. Ačiū labai. Laiko turim nedaug, tai galiu tik pasakyti, kad tai džiaugiamės e, jūsų šiandieninę diskusiją, tuo, kad jį prasidėjo. Mums, aišku, tai irgi labai svarbi tema. Diskusija vyksta lemtingų momentų, lemtingų lyčių lygybės ateičiai, turint galvoje 2015 metų strategija ir taip pat Pekino strategijos vidurio laikotarpio peržiūra ir taip toliau. Visa tai nulems mūsų būsimą ateities strategiją, todėl džiaugiamės jūsų iniciatyva, sveikiname ją ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo. Merci beaucoup, madame. Ačiū labai, ponia Bjork. Jag är skuggrapportör och ser fram emot att samarbeta med er och göra det här som är. Ačiū labai. Esu šešėlinė pranešėja, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu ir tikiuosi labai geros nuomonės. Pasisakysiu labai trumpai. Čia gali kilti klausimų dėl to, kad turim rasti būdų ir išteklių kovoti prieš tam tikrus dalykus. Galėtume labiau pasitelkti mūsų komiteto darbą, galėtume labiau sutelkti į lygybės aspektus, į egzistuojančius instrumentus, tose srityse, kurios mums aktualiausios. Manau, kad reikia kuo greičiau pasirinkti kelią, kuriuo eisime. Merci beaucoup, si personne d'autre ne veut. Ačiū labai. Jeigu daugiau Niekas nenori, nenori išduoti klausimų ar pasisakyti. Žodis poniai Noichlio, prašom apibendrinkite. Ačiū labai. Aš noriu pasakyti, kad mano duris ateityje bus visiems atviros. Mielai įsiklausysiu visas pastabas ir klausimus. Žingsnis po žingsnio pasieksim pažangos. Ačiū labai. Noriu tik priminti laiko terminus. Pranešimo projektas bus pristatytas 20 sausio, 27 iki jos pastabos, 26 vasario 31 mm, kovo FAM komitete tvirtinama ir plenarinėje balandžio mėnesį bus tvirtinamas pranešimas. Dabar galime perėti prie 8 klausimo ES ir visuotinė vystimosi programa po 2015 metų. Iškart čia suteikiu žodį ponė Bjork, kuri per mums likusias kelias minutės e, pristatys, kasgi tai yra. Ir galbūt netgi dar liks šiek tiek laiko padiskutuoti, prašom. Ačiū labai trumpai, nes tikrai laikas jau spaudžia. Apie kągi čia kalbame? Yra parengta ataskaita. Tiesiog turime parengti ataskaitą, turim dikti labai greitai. Turime susitelkti į keletą elementų, keletą aspektų. Yra sekretariatas, kuris e, pateikė pakeitimų teikimo terminą iki šio penktadienio. Tai kokiagi dabartinė darbo padėtis? Šiame komitete jau per ankstesnę kadenciją buvo nuveikta nemažai darbo šioje srityje ir mes susitelkėme į naujus tikslus. Kokie turėtų būti tie tikslai po 15 metų? Kokie pagrindiniai dalykai sakomi šiame dokumente? Mes turime susitelkti į lygybę. Tai turi tapti specifinių, konkrečių tikslų naujame laikotarpyje po 2015 metų. Manome, kad ES teks labai svarbus vaidmuo dėrybose tarptautinių lygių. Labai svarbu, kad Europos parlamentas labai anksti suformuotų savo poziciją, kad galėtume siūsti labai aišku signalą, aiškę žinę Taip pat buvo šiokių pakeitimų trečiajame punktelėje. Esame įsitikinę, kad turime susitelkti į tam tikrus esminius dalykus, pavyzdžiui, prieiga prie sveikatos apsaugos paslaugų, taip pat e, mokymai, mokymas, e, kova prieš skurdą ir didesnio moterų finansinio nepriklausomumo užtikrinimas. Taip pat reikia užtikrinti, kad moteris galėtų realiai pasinaudoti savo teisėmis, pažiūrėjau, sveikatos apsaugos rytyje arba tam tikrose specifinėse medicinos rytyse. Yra taip pat nauja pastraipa įtraukta, kur kalbama apie tarptautinę priekybą, čia tikrai tema gana plati, mm, tai siejant su lyčių lygybė. Ir taip pat yra pastraipa, kurioje galėtume sutelkti į kovą prieš skurdą feministinių požiūrių turime susitelkti taip pat į LGBT teisės. Tokios būtų svarbiausios žinios, kurias norime pasiūsti komisijai. Noriu, aišku, išgirsti kolegų nuomonę, suprantu, kad laiko turime nedaug, bet vis tiek tikiuosi, kad galiausiai parengsime gerą dokumentą. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Žodžiu paprašė ponia Arena, prašom. Taip, labai trumpai. Ačiū labai už šį greitą pristatymą. Jame jūs pristatė pagrindinius prioritetus. Aš manau, kad labai svarbu būtų paliesti ir jaunų merginų klausimus, nes labai dažnai kalbam apie vyrų ir moterų lygybę, tačiau tikslinės grupės prasme merginos, jaunos mergaitės yra labai svarbi grupė. Ir taip pat buvo čia kalbėta apie reprodukcinę sveikatą. Labai daug um, mergaičių dėja vis dar išteka labai anksti labai anksti pastoja, o ankstyvas neštumas reiškia jis didelę netgi ankstyvos mirties riziką. Taigi jaunų mergaičių, merginų tikslinė grupė yra labai svarbi šioje srityje. Ir aišku, tai susijęs su švietimu, sveikatos apsauga, kova prieš smurtą. Tai reikia sieti taip pat ir su amžiaus atitinkamomis grupėmis, um, ypač kalbant apie jaunas mergaitės besivystančiose šalyse. Ačiū, sako pirmininkė, ar būtų dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tada priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki 17 spalio 10 val. ryto. Nepamirškite. Pakeitimai bus aptarti 6 lapkričio, taip pat dėl jų bus balsuota čia 6 lapkričio, o 11 lapkričio bus e, DEVE komitete balsuojama dėl šio dokumento, o dėl plenarinės sesijos balsavimo datos dar neaišku. Kągi ačiū visiems, sako pirmininkė, ačiū ir vertėjams